Good afternoon, colleagues, uh, for a next uh, econ meeting. We have one. Sveiki, kolegos. Dabar ekon posėdis ir turime labai trumpą pirmininko pranešimą. Kovo 1-ąją nuo 12 valandos iki 1.30 e, vyks koordinatorių posėdis. Jūs turėsite galimybę pasikeisti nuomonėmis su e, bendrosios e, gelbėjimo mechanizmo, bendrojo gelbėjimo mechanizmo valdybos vadu, vadove ir e, galėsite pasikeisti nuomonėmis apie banko sektoriaus, bankų sektoriaus pakeitimus. E, tas posėdis bus transliuojamas. Šiandieną darbo tvarkėje mes kalbėsime pirmiausia apie MVI, e, po to kalbėsime apie PVM ir apie E, prekiautojus prekėmis. Tačiau pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Otmar Karas, kuris e, papasakos apie MBI galimybės gauti finansavimą. Pone Karas, žodis jums. Pirmininkė, ponės ir ponai. Gerbiami ponės ir ponai, ne pirmą kartą svarstame pranešimą dėl smulkaus verslo finansavimo. Thank you ankstesni pranešėjai, ponas Debakeris taip pat sėdi salėje, jis paskutinį pranešimą šią temą rengė. Norėčiau trumpai pristatyti šio pranešimo projekto svarbiausias temas ir aspektus. Manau, kad verta pirmiausiai pažymėti, kad e, pastarųjų metų visi svarbiausi projektai buvo skirti stiprinti mažas vietinės įmonės Europos <clears throat> finansinio stabilumo priemonė taip pat e, buvo tam skirta. Smulkusis verslas yra viena, vienas iš e, svarbiausių veiksnių ES ekonomikos investicijų kontekste. Todėl ir ateities varstydami bet kokį teisės akto projektą turėsime atkreipti dėmesį į tai, kokį poveikį šis įstatymas turės realiai ekonomikai ir mes iš komisijos nuolat reikalavome, kad svarstydama įvairius pasiūlymus dėl teisės aktos, tai būtų smulkaus verslo aktas ar e, biurokratijos mažinimas, atitinkamai vertintų ir poveikį smulkiam verslui. Komisija kartu su ESMA ir SSM dabar turi patinga dėmesį atkreipti į įvairių teisės aktų tvirtinimo raidą, nes dažnai pastaigdavo taip, kad pasitelkus įvairius deleguotus teisės aktus ir kitus teisės aktus, politiniai sprendimai būdavo interpretuojami šiek tiek kitaip nei numatyta arba netgi visiškai priešingai. Taip pat būtina atkreipti dėmesį ir pripažinti, kad Europoje yra labai daug įvairaus pobūdžio mažų ir vidutinių įmonių, todėl būtina numatyti smulkiam verslui įvairias finansavimo galimybės visose jų gyvavimo ciklo etapuose, pradedant nuo verslo pradžios iki e, verslo <clears throat> perdavimo e, kitiems savininkams, galbūt arba e, profilio pakeitimo. Todėl svarbiausi pranešimo aspektai yra susijęs su tuo paramos faktoriaus, kuris buvo numatytas jau Bazilio antrajame reglamente pratesimu, numatant e, įvairias finansavimo galimybės turime pripažinti, kad klasikinės bankų paskolos ir toliau išliks e, svarbiausių smulkaus verslo veiklos finansavimo instrumentu. Todėl mes neturime nepaisant kapitalo ir bankų sąjungos, mestis nuo vieno kraštutinumo prie kito. Reikia išlaikyti stabilumą bankų sektorioje, kad užtikrintume tolygų ekonomikos augimą ir dėkti visas įmanomas priemonės paremti smulkiam verslui, teikiant jam paskolas, todėl būtina pratesti atitinkamų priemonių paramos galiojimą. Smukus verslas nesukėlė ekonomikos krizės, ją sukėlė daugiausiai stambiosios įmonės, todėl e, ši paramos priemonė yra būtina tam, kad būtų galima smulkiam verslo lengviau savo veiklą finansuoti ir komisija yra raginama e, nuolat e, tą priemonę naudoti ir įtvirtinti kaip ilgalaikę paramos priemonę. Taip pat smulkaus verslo mes nes turime apsunkinti papildomą biurokratinę naštą. Tai yra viena iš svarbiausių finansavimo priemonių susijusi taip pat su geresniu reglamentavimu. Be to reikia išsiaiškinti ir su proporcingumu susijusius aspektus tam, kad būtų galima pasitelkti aiškius apibrėžimus ir terminus. Taip pat reikia numatyti alternatyves smukaus verslo finansavimo galimybės, ne tik teikiant jam paskolas. Taip pat būtina plėtoti ir vystyti e, europinę kultūrą skirtą tam tikrai rizikai prisimti ir investiciniam kapitalui pritraukti. Todėl tas pranešimas, kuris šiuo metu rengiamas dėl kapitalo sąjungos, yra labai glaužiai susijęs su su <clears throat> vertybinių popierių, obligacijų naudojimu, finansuojant smulkų į verslą. Taip pat labai svarbu skatinti jaunus verslininkus pradėti atitinkamą ekonominę veiklą, reikia juos drąsinti, e, ieškoti naujų sprendimų ir alternatyvių finansavimo galimybių. Kila klausimas, kaip yra e, tinkamai pasklidusi informacija susijusi su įvairiomis paramos galimybėmis smulkaus verslo Europoje, kiek jaunų verslininkų žino, kad e, bankai privalo suteikti išsame pagrindinės informaciją, jeigu atsisako suteikti paskolą. Šią informaciją mes turime atitinkamai skleisti, nes tik tokiu būdu situaciją būtų galima pagerinti. Mes turime e, sumažinti tuos slengščius <clears throat> ir e, reikalavimus susijusius su prieiga prie kapitalo rinkos, nes tik tokiu būdu mes e, galėsime e, padaryti smulkų verslą patrauklesniu vidaus finansų rinką. Aš noriu kalbėti apie startuolius ir jų reikšmę mūsų ekonomikai pradedant e, nuo ateinančių metų mes privalome laimėti konkurencinėje kovoje, siekiant išsaugoti pačius šviesiausius protus Europoje, nes šiuo metu mes tą kovą atrodo pralaimė 2000. 14 metais minos, minios finansavimas e, buvo naudojamas Europoje daug, e, Azijoje daug dažniau negu Europoje ir e, šiuo metu reikia atitinkamas tendencijas pakeisti, nes ir Europoje, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje atitinkamos sąlygos minios finansavimo srityje yra kitokios nei kontinentinė Europoje. Tik mes turime patvirtinti atitinkamas europinės taisyklės susijusias su minios finansavimu arba tarpusavio paskolų teikimu. <clears throat> Taip pat e, startuoliams yra labai sudėtinga vis dar įsivaizduoti visą ES kaip e, bendrą rinką, nes kiekviena valstybė narėje galioja kitokios taisyklės, todėl sudėtinga pasinaudoti visomis esančiomis galimybėmis. Todėl mums reikia sudaryti bendras veiklos sąlygas viso ES, todėl būtina kiekvienoje valstybėje narėje numatyti vieno langelio sistemą, kad smulkusis verslas galėtų e, pakankamai centralizuotai, kreipdamasis į tą vieno langelio instituciją, spręsti savo e, problemas, todėl reikia parengti ir patvirtinti atitinkamą direktyvą. Tiksliau, direktyva jau yra dėl vieno langelio patvirtinta, tačiau jos įgyvendinimas e, dar toli gražu nėra mm, pakankamai išnaudotas. Ir todėl labai svarbu, kad pavyzdžiui Madride patvirtintas verslo modelis būtų atitinkamai sėkmingai ir greitai įgyvendintas arba perkeltas į Taliną arba Bukareštą. E, nekalbant apie kitas pasaulio dalis, galiu pateikti labai daug pavyzdžių apie tai, kai programinė įranga, pavyzdžiui, yra sukūriama Europoje, tačiau po to neradus atitinkamo finansavimo galimybių, atsiradusiai idėjai, jos autoriai pasitraukė kitur, o tai kenkia Europai kaip, Europos kaip investicijų regiono įvaizdžiui. Taigi, manau, kad mes šiame pranešime savo iniciatyvą pagristai atkreipėme dėmesį į šias problemas ir manau, kad gavę pasiūlymus dėl pakeitimų, mes dar šio prašymo nuostatas atitinkamai papildysime, todėl raginame visus kolegas aktyviai šiame procese dalyvauti tam, kad iki birželio pabaigoje galėtume parengti pakankamai puikų pranešimą, kuris būtų naudingas smulkiam verslui ir veiklos finansavimo galimybėms. Ačiū labai. Thank you, many thanks, Mr. Karas, uh, for... Dėkuoju, ponas Karas. Uh, iš socialdemokratų frakcijos <clears throat> buvo ponas Simon. Dėkuoju. Noriu pasveikinti pranešėją. Parengus labai mm, daug apimantį pranešimą tuo svarbiu klausimu. Šiame pranešime Nėra dalykų, su kuriais e, socialdemokratų frakcijoje būtų e, nesutinkama. Iš esmės einame tą pačią linkmę, turime tas pačias ambicijas ir galbūt e, kažkokios detalės mums atrodo kitaip, tačiau bendrai paėmus šioje srityje mūsų nuomonės sutampa. Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie kelias detalės, kurias galbūt norėtume padailinti. Vienas makro punktas. Pranešimas labai aiškus, aiškiai išdėsta, kiek svarbus yra bankų finansavimas ir nebejojame, kad visada taip ir buvo. Tačiau skaitant pranešimą, man pasirodė, kad dabar jau 26 metus dalyvauju diskusijose apie tokius finansinius dalykus. Ir e, kars nuo karto mes visą laiką diskutuojame apie konkrečiai tą pačią problemą kalbame konkrečiai apie įmonių e, prieigą prie finansų. Ir apskritai pažanga, pažangos, ženklios pažangos nėra padaryta. Jokioje, e, nei vienoje iš Europos ekonomikų, ypač kai kalbame apie Junktinės karalystės ekonomiką. Todėl man atrodo, kad e, nepriklausomai nuo to, ką mes padarytume ir ganėtinai aukštų lygmenių, mums reikia uh, pradėti galvoti apie tai, kad e, kai pradedame kalbėti apie praktinį lygmenį, tai neveikia. Ir reikia pradėti svarstyti, ar bankų finansavimo didelė svarba yra tas segmentas, kurios smulkių vidinių e, verslo įmonių rinkoje ir nėra. Ir tai nėra atsakymas į mūsų klausimą, tai nebus centrinis mechanizmas varantis į priekį e, visą šitą modelį. Ir aš e, nerandu konkrečių struktūrinių priežasčių, kodėl ekonomiškai bankams nėra e, apsi, neapsimoka užsidirbti iš skolinimo būtent smulkiam ir rytiniam verslui. Todėl manau, kad geriau turbūt mums reiktų koncentruotis į kitus būdus, kaip užtikrinti finansavimą MVI. Na, o keletas mikrobūdų, kaip tai galima būtų padaryti. Ką galima būtų padaryti su bankų paskolomis. Junktinėje karalystėje tai vadinama finansavimas skolinimo tikslais. Tai yra vyriausybė bankams paskolina lėšų, kad jie skolintų tai e, MBI, tačiau tas mechanizmas nesuveikia. Ir visgi atrodo, kai kurios vyriausybės nori tai daryti. Galbūt galėtume paieškoti tokių priemonių, kurios padėtų e, bent jau sušvelninti situaciją, jeigu visiškai neįskęs to, tos problemos. Mes galime padėti MVI gauti finansavimą vystimosi laikotarpiu. Junktinėje karalystėje E, dabar vietiniai bankai e, daug geriau e, skolina, tačiau yra valstybių narių, kuriuose to, tai neegzistuoja ir jas reiktų paraginti tai daryti. Mums reikia sukurti viešojo sektoriaus bankų investicijų, investicijų schemas ir vyriausybių skolinimo schemas. Aš manau, kad tiesiog bankams neapsimoka, todėl jie ir ne, neskolina. Vyriausybė turėtų paskatinti šitą procesą. E, mes turime sukurti saugų e, skolinimą per mažmenės e, obligacijas ir taip toliau. Apie visą tai yra šnekama šiame pranešime galime sukurti naujas platformas privataus turto finansavimą, pavyzdžiui, viešojo sektoriaus skolinimas ir panašiai. Manau, kad mes turime išanalizuoti visas finansavimo galimybės. Problemos per naktį tai neįspręs, tačiau tai yra mūsų strateginė kryptis. Mums taip pat reikia geresnės informacijos iš MVI, kaip sakė pranešėjas. Mums reikia geriau gyventinti bankų nukreipimo schemą ir taip pat vieno langelio principą. Tai esminiai dalykai, kad e, šis mechanizmas veiktų. Ir taip pat mes turime būti samoningesni. Parlamento, e, tai yra parlamento vaidmuo. Jeigu to nedarys parlamentas, kas dar tai darys? Turime pašalinti visų formų diskriminavimą, fina, e, suteikiant finansavimą. Finansavimas turi būti sąžiningas, kiek tai įmanoma. Rinka to neužtikrins. Tai yra mūsų vaidmuo. Taigi noriu dar kartą pasveikinti pranešėją, parengus tikrai didelį ir gerą pranešimą ir mes tikimės, kad galėsime e, prisidėti prie jūsų darbo. Dėkoju. EKR vardu, pono Ozak dėja nėra, taigi jis e, prašė, kad aš perskaityčiau jo e, pranešimą, jo E, pasisakymą. Pirmiausia, ir jis dėkoja ponui Keras už parengtą projektą. Jis mano, kad daugelis pranešime išdėstytų minčių yra labai geros ir jis mielai e, prie jų prisijungtų, tačiau taip pat turi keletą pastabų. Pirmiausia, ponas Osak nori pabrėžti, kad jis mano, jog e, Paradoksas yra tas, kad nepaisant visų mūsų pastangų siekiant supaprastinti MVI reguliavimo mechanizmą ir rengdami naujus teisės aktus, mes tik tais aplinką apsunkiname. E, smulkiam ir dviem verslui. Ir todėl reikia didesnio lankstumo, reguliavimo laisvės. Kartais e, iš viso nereiktų jokių, jokio reguliavimo, reglamentavimo kai kuriuose srityse. Tai būtų naudinga smulkiam ir dviem verslui ir tai paskatintų jų plėtrą. Taip pat tai paskatintų naujų e, startuolių kūrimas ir sukurtų daugiau darbo vietų. Taigi šiame kontekste yra labai svarbu pabrėžti, kad visa tai kad labai svarbu, jog smulkus vidinis verslas turėtų gauti mokesčių lengvatas, kartais netgi visai būtų atleistos nuo mokesčių. Tai labai svarbu ankstyvajame jų plėtros etape. Taip pat turime sukurti labai stabilų finansinį, stabilę finansinę paramą. Taip pat e, valstybės narės turėtų e, pačios iš nacionalinės perspektyvos įvertinti e, in, investavimo aplinką. E, ir galėtų apsvarstyti, ar nebūtų, nesukeltų kliučių um, reglamentavimas ir harmonizavimas ES lygmenių. Tai turint omenyje, ponas Osek parengs keletą pakeitimų kelioms pastraipoms ir uh, keletą pavyzdžių jis paprašė, kad perskaityčiau. 23-24 e, pastraipos jos abi nagrinėja tolimesnį harmonizavimą. Jis nemano, kad tam gali pritarti ir apskritai bet kokiems e, harmonizavimo tikslams negali pritarti. Toliau septintoji dalis ponas Oso e, pas, e, pabrėžia, kad labai svarbu smulkiam verslui suteikti mokesčių lengvatas. 90 pastraipos jis pabrėžia, kad jis norėtų, kad daugiau būtų įtraukta alternatyvių finansavimo galimybių, ne tik iš bankų pusės. Taip pat mini, kad visgi negalime ignoruoti bankų vaidmens finansuojant MVI. 20 kita dalis. Jis e, sutinka, kad mums reikia įvertinti dabartinę reguliavimo aplinką ir taip pat nori pabrėžti, jog tai reikia padaryti labai praktiškai, tai pasižiūrint. Ir turi įvertinti, kokią įtaką tai gali turėti skirtingos valstybės narėse. Ir paskutinis pakeitimas dėl pasiūlymų, septintoji dalis, mes e, palaikysime visas dalis, kuriuose raginama pašalinti e, kliūtis finansų sektoriuje ypač smulkiam ir verslui. Tai būtų geras pagrindas pranešimui, geras pagrindas diskusijoms. Mes taip pat labai laukiame šitų diskusijų ir kitų įdomių mūsų kolegų pateiktų pakeitimų. Tai yra mūsų kolegos Osak mm, žodžiai. Dabar ponas Filip Debeka. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjau už šito pranešimo projektą. Jame yra labai įdomių nuostatų, įdomių punktų. Paskutinėme Ekon komiteto e, pranešime savo iniciatyvą dėl mažų ir vidinių finansavimų taip pat buvo mm, suformuota įdomių nuostatų ir galbūt vertėtų grįžti prie šito pranešimo, jo pasinaudoti. Tiesiog reikėtų juo pasinaudoti, kadangi komisija yra parengusi veiksmų planą skirtą mažoms vidinėm įmonėm, reikėtų įvertinti, kokios šito plano dalys veikia, kurios ne, ar nereikėtų šito plano atnaujinti ir suformuoti nuomonę, ar reikėtų jį tęsti. Šiame pranešime yra ypatingas dėmesys skiriamas finansavimui iš bankų. Žinoma, mažoms ir vidutinėms įmonėms tai yra labai svarbus finansavimo šaltinis, tačiau po krizės bankai neturi tiek daug lėšų savo uh, biudžetuose ir todėl taupo jas. Kai kuriuose valstybėse vis dėlto kreditų sumos liko tokios pačios, tačiau vis dėlto kreditų mažoms ir vidutiniams įmonėms iš, išduodama mažiau. Todėl reikėtų pagalvoti, dėl kokių galbūt reguliavimo priemonių bankai nemėgsta, nelinksta e, skolinti mažoms ir vidutinėms įmonėms Kita vertus, mes turėtume pažvelgti į mažų įvatinių įmonių sistemas, kadangi yra didelių ir mažų, sparčiai besivystančių, yra e, bendrų įmonių, taip pat biržoje veikiančių įmonių ir tokių, kuriuose dirba tik tai 3-5 žmonės. Taigi mažų ir vidutinių įmonių įvairovė yra didžiulė, į ją reikia atsižvelgti, e, rekomenduojant joms kokius nors veiksmus ir taip pat reikėtų galvoti, kokioje ekonominėje terpinėje jos veikia. Be to, kapitalo rinkų sąjunga yra labai svarbus aspektas, leidžia sumažinti riziką, naudotis inovacijomis ir tuo labiau, kad inovacijos sparčiai vystosi, reikėtų jas ir čia paminėti. Šiame pranešime yra labai gerų nuostatų, tačiau aš savo ruoštų vis dėlto norėčiau paminėti keletą idėjų, kurias pagėdaučiau, kurios pagėdaučiau, kad būtų atspindėtos ir pranešime. Tai yra turiu omenyje mažų ir vidutinių įmonių e, e, paktą ir jo nuostatas įgyvendintas ar ne visiškai įgyvendintas. GUE vardu Palome Lopes Armeho. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui. Norėčiau sutelkti dėmesį į vieną aspektą pranešime. Pranešime yra sakoma, kad bankų finansavimas yra esminis mažoms ir vidutinėms įmonėms ir pranešėjas teigia, kad labai svarbu, kad bankai turėtų regiono vietos žinių apie įmonių veiklą. Europos komisijos veikloje tiesiog neatsižvelgiama į tai, kaip mažos vietinės įmonės anksčiau buvo finansuojamos. Mažoms vidutinėms įmonėms trūksta ne tik tai finansavimo modelių įvairovės, bet ir bankų finansavimo, pavyzdžiui, bankų skolinimas Ispanijoje yra susijęs ir su bankų taupimo uh, pastangomis. Tiesiog bankai dabar stengiasi skolinti didelioms įmonėms įgyvendinti labai plataus masto skolinimo operacijas kapitalo rinkų sąjungos pasiūlymuose yra numatyta rekomendacija tiesiog vienodai finansuoti ir vienas ir kitas įmonės ir neužsiimti tokiais plataus masto spekuliaciniais skolinimais, o mažosioms ir vidutinėms įmonėms reikalingi geresni teisės aktai ir, žinoma, reikėtų tičiau atsižvelgti į verslos, verslo klimatą, į verslo aplinkybės Ir žinoma, reikėtų atsižvelgti į pagrindinės e, verslo vadybos taisyklės. Dank u, meneer de voorzitter. Zie hoe de Belgen goed samenwerken. Hè? Dat is toch onvoorstelbaar. Hè? Men zegt, ja, ze kunnen niet meer... Ačiū, ponė pirmininkė. Puikus pavyzdys, kaip du belgai gali tarpusavį bendradarbiauti, nes kitame kontekste galbūt tą būtų sudėtinga įsivaizduoti. Kalbėsiu angliškai. E- Mažos ir vidutinės įmonės yra labai svarbus klausimas ir ponė Simonai, jūs teisus, kad jau 20 metų mes tą patį kartojame apie mažas ir vidutinės įmonės, tačiau aš vis dėlto norėčiau nepritarti dėl kai kurių jūsų teiginių. Jeigu paskaitytume Europos centrinio banko ataskaitą apie prieigą prie finansavimo, tai ten yra sakoma, kad bankas mano, jog finansavimas nėra pati didžiausia mažų ir vidutinių įmonių veiklos E, problema. Taigi aš tik pacitavau ir jeigu tai iš tiesų tiesa, tai, tai mažos ir vidutinės įmonės turi ir kitokių problemų. Toje pačioje ataskaitoje bankas sako, kad labai svarbu užtikrinti tą mm, makroekonominį verslo klimatą, kuris leistų išugdyti uh, paklausą mažosiuose ir vidutinėse įmonėse gaminamiems e, gaminiams. Kai kalbame apie skolinimą mažosioms įmonėms, mes anksčiau ir dabar teigiame, kad pirmiausia reikėtų pažvelgti, jog bankos, bankai įgyvena įvairiausius skirtingus verslo modelius. Vieni bankai finansuoja tik tai realią ekonomiką, o kiti bankai teikia um, paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Breda. SMEs. E. And maybe we should then... CPH, Belgijoje ir kiti bankai tiesiog jie prisitaiko prie savo verslo modelio ir pagal tai elgesi išduodami paskolas apdairiai. Ir šitas verslo rizikos faktorius siejamas su mažomis mirtinis įmonėmis, jo švelninimas nėra toksai paprastas dalykas. Pokalbiuose su bankų sektorių atstovais sužinojau, kad nemažos ir vidutinės įmonės turėtų leisti vertybinius popierius. So, what... Tai yra sfera, kurioje veikia didžiosios įmonės. Nežinau, ar pranešime yra sakoma, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti, ar kitame reglamente nereikėtų to atsargumo taisyklių pritaikyti prie verslo modelio. O kalbant apie bankų sąjungą ir jos indėlį sprendžiant įmonių problemas, taip pat kuriant garantinį fondą, galbūt reikėtų pagalvoti, kad tų mažoms vidutinėms paslaugos teikiančių bankų indėlis į šitą fondą galėtų būti per didelis. Pavyzdžiui, pariba. Bankas yra pakankamai mažas, tačiau VDK Van Breda yra didžiulis bankas ir jisai skiria 6 milijonus eurų mažoms ir vidutinėms įmonėms, o tai yra didžiulė suma. Todėl galbūt reikėtų sąžiningiau nustatyti bankų prievolės skolinti mažoms ir vidutinės įmonės. Kitas dalykas - bankų struktūrinės reformos. Aš prisimenu, kad jeigu mes depozitiniam bankui tiesiog ne, nesuteikėme finansavimo, tai, tai, tai tas bankas turės E, finansuoti tik tai realią ekonomiką. Aš manyčiau, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms mes padėsime, jeigu mes atgaivinsime tą e, verslo aplinką, pagerinsime ją ir jeigu mes laikysimės strateginės krypties, pagal kurią tikslingai nukreipsime viešojo sektoriaus finansavimą, tuo labiau, kad kai kurios mažos ir vidutinės įmonės mm, dirba įvairiose verslo srityse, ne tik tai energetikos, saulės energijos gamybos srityje ir taip toliau, reikėtų uh, suprasti, kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų būti ES finansavimo strategijos e, dėmesio centre. Merci, Monsieur Lamberts. Ačiū ponui Lamberts. Sì, grazie. E- Zani. Labai ačiū. Aš norėčiau tik remtis to, ką sakė e, kolega. Iš mano pusės žiūrint, tai yra pats svarbiausias aspektas visame šitame. Tai yra, kokias, kokius statistinius duomenys bet turėtumėt uh, e, iš MVI ir verslininkų, jeigu jų paklaustum. kurie iš tikrųjų uh, balsuoja uh, toje realioje ekonomikoje. Uh, kai jų paklausia, ar jie tikrai turi prieigą prie uh, E, kreditų, tai jie pasakytų, kad e, jų gaminamės produktams Europoje trūksta paklausos, nors situacija ir gerėja. Todėl ES labai svarbu paskatinti e, įmonių gaminamos produkcijos paklausą. Kitaip smulkus ir vidinis verslas bankrutuos. Jeigu taip tęsime ir toliau, jeigu toliau laikysimės makroekonominių E, ES pasirinktų politikos krypčių ir toliau taikysime taupimo mechanizmus ir taip pat e, skatinsime tiekimo e, pasiūlos struktūrinės reformas, tada visas, visi šitie būkštavimai smulkiam ir vidiniam verslui pasiteisins ir mes niekada nepasieksime rezultatų. Paminėsiu kitą labai svarbų dalyką tai yra bendroji valiuta, tai sunkus aspektas MVI. Šiandieną MVI silpniausiose šalise dirba tomis sąlygomis, kurios skiriasi nuo stipresnių šalių sąlygų. Tai yra gerokai blogesnės sąlygos. Šios šalys turi pervertintą valiutą pagal jų ekonomikos lygį. Ir tai yra didelis trūkumas periferinėms ekonomikoms. Norėčiau, kad šiame pranešime būtų susitelkta ties MVI um, prieigos prie tradicinių uh, paskolų galimybių. Smulkiam verslui reikia geresnių sąlygų. Junktinėse valstijose veikia labai geras modelis ir jų e, vidutinės ir smulkios įmonės yra gerokai didesnės negu europinės. E, įvairius paskolų, e, įvairios paskolų apsaugos priemonės, obligacijos ir taip toliau neveikia, nėra efektyvios smulkiam ir verslui. Tad aš manau, kad visas tas darbas, kurį mes čia uh, dirbame, yra veltui. Mes turėtume susitelkti ties bankų sektoriumi. Yra, jis yra ir ateityje liks pagrindiniu paskolų šaltiniu smulkiam ir vidutiniam verslui. Taigi mums iš tiesų reikia padaryti vieną dalyką. Mes turime užtikrinti, kad ES turėtume bankų sistemą, kuri būtų visiškai sutelkta į realios ekonomikos poreikį. Mums reikia tokios bankų sistemos, kurio, kuri atliktų e, viešo, viešosios paslaugos funkciją. Mes turime užtikrinti paskolų, prieigą prie paskolų ir kreditų smulkiam ir neverslui ir mes turime sukurti tokį mechanizmą, kurio negali bankai. Mes Europoje turime didelių bankų kurie didžiausias e, savo pastangas ir savo, e, didžiausią savo turtą nukreipia į veiklą, kuri visiškai nesusijusi su realiaja ekonomika. Ir tai nekuria vertės ekonomikoje, tai neleidžia ekonomikai aukti, tai neremia, neparemia smulkaus ir vidutinio verslo. Ir jie sukuria sisteminę riziką Europos Sąjungai. Taigi pasiekmė yra tokia - sisteminė finansų krizė, kuri uh, kurią patiriame pastaruoju metu. Ji yra didžiulė ir ji e, turi labai didžiulę neigiamą įtaką smulkiam verslui. Aš tą patį minėjau ir praėjusią savaitę. Mes um, matėme labai, uh, skaitėme labai gerą straipsnį iš Mineapolio federalinio rezervo pirmininko. Ir jis e, teigia, kad didieji bankai yra didžiulė sisteminė rizika, juos reikia suskaldyti. Uh, Ir būtent tą turime padaryti. Mes turėtume juos atskirti, turėtume atskirti Europos bankus ir sukurti institucijas, kurios skolintų lėšas realiai ekonomikai. Visa kita mums nenaudinga. Tai yra esminis dalykas. Visi naujieji finansavimo instrumentai e, ganėtinai įdomus ir diskusijos su tos susijusios yra įdomios. Pavyzdžiui, tarpininkavimas visa šita tendencija Europoje auks. Mes turėtume tai reglamentuoti, supaprastinti, kad smulkus ir vienis verslas numatytų taisyklės, e, turėtų taisyklės, kuriomis galėtų pasinaudoti, e, siekdami gauti kreditavimą. Kai kuriais atvejais tai e, gali būti palankiau nei kažkokie tradiciniai finansavimo šaltiniai. Mums reikia sukurti būtinas sąlygas, kad ES mes turėtume labai daug kapitalo, kapitalo fond, labai didelį kapitalo fondą, kurį galėtume panaudoti, pavyzdžiui, startuoliams kurtis. E, startuoliai e, negali rasti derlingo žemės privačiame sektorija. Jie negali pasinaudoti e, tradiciniais banko, bankų finansavimo metodais. Tačiau startuoliai sukuria labai didelę vertę ES, jie kuria naujas technologijas, naujus verslo modelius. Ir jie yra mūsų ateitis. Dažnai šitos idėjos neduoda greito pelno ir reikalauja didelių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, infrastruktūrą ir dažniausiai privatus sektorius tiesiog neinvestuoja į tokius startuolius. Mes turime užtikrinti, kad viešasis sektorius įsikištų ir palaikytų tokias idėjas, kurios galiausiai baigtųsi didelę naudą realiai ekonomikai. Na ir galiausiai Aš manau, kad e, šitas dalykas nebūtinai bus aktuolus konkrečiam šitam pranešimui, tačiau jis labai, e, šitą idėją labai svarbi. Manau, kad smulkus ir judinis verslas, palyginus su didelėmis įmonėmis, turi didžiulį trūkumą, tai yra e, mokesčių politika. Ir mm, ekonomikos komitete mes dažnai kalbame apie pelno mokestį. Matome, kad didelės įmonės e, visą laiką gauna, privil... E, privil... E, mm, turi privilegijuotą padėtį. O tai iškraipo konkurenciją ir rinką ir apsunkina smulkės ir vidinės įmonės. Aš manau, kad reiktų E, spręsti šitą problemą. Na, jeigu norime sukurti vienodas sąlygas smulkiam e, verslui, ne verslui ir e, didelėms įmonėms mokesčių srityje. Dėkoju, ponas Anemans. Mes turime šiek tiek laiko spontaniškiams pasisakymams, jeigu kas nors norėtų pasakyti. Tai labai svarbi tema. Uh, the, the perdu žodį ponui Karus. Ačiū už eh, šias išsames diskusijas, principinės diskusijas. Jų metu prašai kiekviename pasisakymė buvo galima išskirti tam tikrą vertinamąją dalį, kuri buvo platesnė nei šio pranešimo apriptis ir taip pat konkrečių pasiūlymų dalį, kurią pastelgus būtų galima šį pranešimą pagerinti. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad turime neprarasti čia, nepamesti kelio dėl tą kelio, nes turime aiškiai suvokti, kad be parlamento, mūsų parlamento pastangų nebūtų buvę patvirtintos paramos priemonės smulkiam verslui, taip pat e, nebūtų sustiprinti smulkiai bankai finansuojantis su smulkų verslą. Be mūsų parlamento pastangų Europos finansinio stabilumo priemonės kontekste taip pat nebūtų sustiprintos pranešime minimų bankų pozicijos, e, taip pat nebūtų numatyta atskira paskolų dalis smulkiam verslui ir investicijų platformos. Turiu pasakyti, kad mums reikia įvertinti tai, kas buvo parašyta ankstesniuose pranešimuose, nes iš tiesų nereikia mums kartoti visų tų nuostatų, tačiau kai kurias turime pakartoti. Mums taip pat reikia iš naujo įvertinti finansinio reglamentavimo poveikį finansinių lėšų skirimui bankams. Tačiau šiame pranešime savo iniciatyva mes nenorime viso dėmesio skirti vien tik tai bankų padėčiai, nei siūlyti bankų struktūrinę reformą įgyvendinti nes esame parengę ir atskirius pranešimus dėl bankų, bei, dėl, bei atskirius pranešimus dėl padėties finansų kapitalų rinkose. Kalbant apie vertybinius popierius, mes turime šiame prašyme pabrėžti smulkaus verslo vaidmenį kapitalų rinkose nes nieko mums neatneš pasiūlymas smulkui verslo dabar pradėti finansuoti vien tik iš kapitalo rinkų, o ne bankų paskolomis. Mes turime iškoti būdų, kaip remti paskolų tiekimą smulkiam verslui iš bankų ir kaip ieškoti alternatyvių finansavimo galimybių, tačiau šiuo pranešimu mes tikrai nepasiūlysime alternatyvų ekonomikos ir finansų politikai ES, nes mūsų įgaliojimai yra kitokie. Todėl aš prašau kolegų teikiant savo pakeitimus daugiausiai dėmesio skirti šio prašymo nuostatų sustiprinimui, papildymui, tuo tikslu. Manau, kad būtina kuo greičiau per šešėlinių pranešėjų sustikimą apsispręsti dėl svarbiausių šio pranešimo aspektų. Aš mėginau vieną vertus pabrėžti kreditinį finansavimą kaip vieną iš dalių, tačiau e, tai neturėtų būti svarbiausia dalis, na ir taip pat numatyti dar alternatyves papildomas finansavimo galimybės susijusias su, su tam tikrais, <clears throat> tam, tikram, tam tikrų rūšių bankais ir su minios finansavimu. Tokiu būdu mes išplėstume finansavimo bazę ir atsižvelgtume į būtinus galbūt teisės aktų pakeitimus tam, kad užtikrintume reikiamą finansavimą. Aš manau, kad finansavimo klausimas problemų nekelia. Tiksliau, jeigu laikytumės tokios nuomonės, kad e, finansavimo problemų nėra, o egzistuoja tik tai problemos konkurencingumo srityje, tai mums šio pranešimo apskaitai nereikėtų rašyti. Jeigu mes manytume, kad e, dėl finansavimo. Jeigu jau tačiau įvartijame, kad e, problemų yra e, konkurencingumo politikos srityje, ekonomikos politikoje, tai aš taip pat manau, kad problemų yra ir susijusių su finansavimu ir kolega iš socialdemokratų frakcijos atkreipė dėmesį, kad padėtis Junktinėje karalystėje yra blogesnė nei kitose. Turime vertinti padėtį, viso, padėtį visoje ES, visose valstybėse narėse ir būtent tam ir reikia šio pranešimo, kad jis sustiprintų kapitalų rinkų sąjungą Europos sąjungoje. Ačiū. Pone Karui, baigsime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir pradėsime dabar Kita klausimas susijusi su išimtimis su e, žaliavų prekiautojams ir šiuo metu ir taikomas atitinkamos e, išimtis e, būtent subjektams prekiaujantiems biržos prekiamis. Todėl buvo siūloma iki 15 metų numatyti dabar galiojančio režimo peržiūrą ir pateikti tinkamus pasiūlymus dėl e, rizikos profilio pakeitimo biržos prekiautojų atžvilgių. Dabar to tarpu siūlome, kol baigsis peržiūra, pratesti galiojančių taisyklių taikomų taisyklių galiojimą iki 20 metų gruodžio 31 dienos. Tokiu būdu mes išvengsime tokios padėties, kai biržos prekiautojai turės e, iki 18 metų visiškai pristaikyti prie CRR e, reikalavimų, nenumatant pernamo laikotarpio dviejų ar trijų metų. Šioje pranešime mes Oh, sorry. Okay. I just concluded my speech, but for the next speech, uh, it's a very. Tiesiog kitą kartą mes pakalbėsime apie techninį klausimą, būtent dėl šitos išimties taikymo pratesimo. The interpreters. Right? Uh, the discussion. Diskusija. Neverst, mačiau. EPP frakcijos vardu kalbės Balts. Thank you very much. Uh... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už jūsų įžanginės pastabas. Pitikainen pritarė komisijos požiūriui ir, žinoma, pritarė pranešėjo nuostatai. Ji norėtų, kad komisija paspartintų savo darbą ir atliktų peržiūrą dėl uh, investavimo įvairiausių būdų ir labai svarbu susitarti dėl pasiūlymo taikyti e, išimties e, pratesimą. Tai yra labai reikalingas e, pratesimas. Šešėlinis pranešėjas Pitikainen norėčiau, norėtų pasiteirauti, paprašyti komisijos, kad ji informuotų mūsų komitetą, kada ji atliks peržiūrą ir ar ji numatė kokius nors variantus ir reikėtų paprašyti komisijos pasakyti maždaug terminą, iki kurio šitas pasiūlymas turėtų būti pateiktas. Taigi Pitikainin, kaip šėlinį pranešėjai, pateikė tokius klausimus APP vardu. Ačiū ponui Balts Aldi frakcijos vardu kalbės Michaelis Toreris. Ačiū pirmininkė. Aldi pritarė komisijos pasiūlymui pratesti mm, išimties galiojimą įmonėms, kurios dalyvauja biržų prekyboje. 17 metų gruodžio 31 baigsis, baigs galioti šita išimties nuostata ir tai reikštų, kad biržos e, veikėjams bus sudėtinga taikyti CRR. Jeigu nebūtų pratestas šitas terminas, tai problemų iškiltų energetikos ir žemės ūkio sektoriaus e, prekiamis prekiaujančioms įmonėms e, biržoje. Ir tai paveiktų biržų veiklą, kadangi tos e, firmos, kurios e, pardavinėja biržoje, jos turėtų užsitikrinti savo fizinius e, gebėjimus ir jos nepriklauso nuo trumpalaikio finansavimo, joms reikalinga ilgalaikė perspektyva. Taip pat biržoje prekiaujančių įmonių E, kapitalo reikalavimai yra kitokie ir todėl reguliaciniai nes nuostatos ir e, e, nuostatos dėl atsargumo turėtų būti ilgalaikės. Matijas nėra. Lamberts. Thank you, meneer voorzitter. The, for a politician, usually the, the, the difficult exercise politikams visada būna nu, sunku sutrumpinti ilgą tekstą. O šiandieną man iššūkis yra atvirkščias, kaip e, trumpą istoriją prailginti. Na, turbūt e, nenorite, kad girdėčiau septynės minutės šiuo sunkiu klausimu. Tik tais noriu pasakyti, kad pritarėme pranešėjui. Tačiau, kadangi aš turiu kalbėjimo laiko, tai papildysiu, kad nuo šeštadienio, šeštadienį aš tapau pirmą kartą seneliu, Taigi galbūt tai pralinksmins mūsų visus čia. Aš aišku nesu atsakingas už tai, tai mano dukra. Ji už tai atsakinga. Na, bet kokiu atveju, pritarėme pranešėjui. E, e the... Malonu, iš FDD ar ENF kas nors norėtų ką nors pasakyti, jeigu ne. Tai dabar kom nariai 21 dieną turi tam, kad galėtų paprieštarauti šitam e, dokumentui. Tai yra prieštaravimą galite pateikti iki kovo 7-osios, po to bus laikoma, kad pranešimas yra priimtas. Nebent 10 e, procentų ekon narių mm, prieštaraus. Tai reiškia 27 nariai. O dabar grįžime prie ankstesnio klausimo, nes aš. E, pamiršau Jums pasakyti, koks yra mūsų e, tvarkaraštis. Dabar dėl pranešimo MVI galimybės gauti finansavimą pakeitimų pateikimo terminas yra penk, kovo 5. Landžio 5, 12 val. Bal, balsuosime 16. Balandžio 16 balsuosime komitete ir paskui ekon komitete 13-14 birželio balsuosime, priklausomai uh, nuo situacijos. Na, o plenarinėje sesijoje turbūt balsuosime e, e, rugsėjo mėnesį. Tai tiek šiai popietį. Labai atsiprašome, bet turbūt uh, jūsų uh, E, mikrofonas skleidžia kažkokį foninį garsą, vertėjams yra sunku. Puiku, aš kalbėsiu į kitą mikrofoną. Taigi tiek dėl tvarkaraščio. E, taigi MVI dokumentas pakeitimus reikia balandžio 5-osios, svarstysime 25-26 balandžio, toliau balsuosime birželio mėnesį komitete ir rugsėjo mėnesį bus balsuojama plenarinė sesijoje. O dabar kalbėsime apie PVM dokumentą, tai bus paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. Taigi, pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata. Pone Ferreira tars uh, išanginį žodį. Dėkoju tai darau pono e, Peter Simon vardu, kuris negalėjo dalyvauti dėl svarių priežasčių. Dėl paties pranešimo ponas e, Peter Simon mano, kad e, šis pranešimas yra labai techninis, siūloma pratesti minimalaus standartinio tarifo galiojimą iki 2017 m. gruodžio 31-osios. Ši direktyva yra pernamo laikotarpio sistema, kai yra taikomas minimalus e, tarifas ir numato, kad standartinis PVM tarifas negali būti mažesnis nei 15 procentų bet kokioje valstybėje narėje. Minimalus standartinis tarifas taikomas visose valstybėse narėse, taip kaip yra dabar, ir tai yra na, apsauginė priemonė siekiant užtikrinti, kad vidin, vidaus rinka veiktų tinkamai neiškreipant konkurencijos. Ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės, visos valstybės narės taiko aukštesnė nei 15 procentų dabartinis minimalus tarifas 15 procentų, taip pat leidžia mm, tam, tik, tam tikrą tam tikrą laisvę valstybėms narėms daryti PVM reformas. Ir tuo ketinama sumažinti PVM standartinį tarifą, išplečiant PVM e, standartinę bazę ir uh, E, dabar šita nuostata yra, e, nuostatos galiojimas yra pratestas e, penkis kartus ir dabar ji yra taikoma iki, buvo taikoma iki 2015 metų gruodžio 31-osios. 2016 metais paskelbs veiksmų planą, kaip galima būtų pagerinti dabartinę sistemą, PVM sistemą kuri būtų priderinta prie bendrosios rinkos. Veiksmų plane bus išdėstytos ateities darbo kryptis ir e, bus atsižvelgiama 2011 metų komunikate paskelbtus, paskelbtus pasiekimus. E, ypatingai bus išdėstyti pagrindiniai e, dabartinio PVM režimo momentai, kuriuos komisija siūlo įvykdant, kai bus įvykdomos dabartinės reformos. dabartinis režimas e, remiasi paskirties principu. Ir pranešėjas pritarė komisijos pasiūlymui atgalinę tvarką pritaikyti minimalaus standartinio tarifo principą, 15 procentų tarifą ir siūlo, kad dabartinės nuostatos būtų pratestos dviems metams iki 2017 e, metų e, gruodžio 31 ir Mes e, siūloma tai daryti pagal numatytą PVM veiksmų planą. EPP vardu ponia Ranova, e, ji negalėjo būti čia. Ačiū. Mes pritarėme iš esmės šiam pasiūlymui, kadangi čia yra procedūra, pagal kurią reikia išreikšti pritarimą vienbalsiai. Tačiau keista yra štai kaip. Tai kas? Kodėl pratesiama tik tai dviem metams, anksčiau buvo siūloma penkeriems metams pratesti šitą nuostatą. Kyla klausimas, kodėl taip atsitiko tarp sausio pirmosios ir balandžio pirmosios, kol uh, šita nuostata įsigalios, bus e, įstatymo spraga, kadangi šita nuostata gruodžio 31 nustoja galioti, kodėl komisija pasiūl... pateikė tokį pasiūlymą, kodėl jis jo trukmė numatyta tik tai dviem metams, kodėl taip vėlai tai daroma, tuo labiau, kad mes visi norime kovoti su mokestiniu sukčiavimu, o komisija vėluoja šiame pranešime kaip nors šitą mūsų nusistebėjimą reikėtų paminėti. Keista, kad taip atsitiko. Uh, thank you, Mr. Langen. Ačiū. Kolega Langen iš ACR e turėjo kalbėti. Aš norėčiau pakalbėti jo vardu, norėčiau padėkoti pranešėjui Simon Ir taip pat manau, kad reikėtų dviems metams pratesti dabartinės nuostatos galiojimą ir tikimės, kad komisija apdairiai išnaudos šitą laiką, parengs tvirtą PVM veiksmų planą ir jis užtikrins ilgesnę perspektyvą maž... įmonėms, tuo labiau, kad jos skundžiasi, jog dabar PVM sistema yra pakankamai sudėtinga, labai sudėtinga iš kitų valstybių susigražinti sumokėtą PVM, tai ypatingai sunku įmonėms, kurios dirba internetu, vysto savo verslą. Taigi reikėtų sutelkti dėmesį į vieningos rinkos e, galutinį sukūrimą ir siekti e, PVM sistemos vienodumo. Tiesiog norėtume pasirauti komisijos, kodėl jinai pasiūlė tokį e, laikotarpį, dviejų metų laikotarpį. Manyčiau, kad e, tas laikotarpis reikalingas parengti naują pasiūlymą. Kolega Jasek turėjo išvykti ir todėl žaliųjų vardu turėtų kalbėti Urtasun. Jos taip pat nėra. Ir tai reiškia, kad spontaniškiams pasisakymams liko daugiau laiko. Kuri nors frakcija galbūt norėtų kalbėti, ar šiaip kas nors norėtų pasisakyti šioje, šioje procedūroje. Jeigu ne, tuomet galime anksčiau baigti šitą posėdį. Ferreira, dar norėtų pakalbėti, pranešėjo įgalioto. Labai ačiū, manau, kad e, tarp e, pranešėjo komandos atskirų narių sunkumų nekyla bendradarbiaujant, todėl labai svarbu mums tinkamai suvokti ir komisijos poziciją. Todėl man svarbu pabrėžti Vernero Langeno mintį dėl, apie tai, kad reikia išsiaiškinti, kodėl šis pasiūlymas buvo taip vėlai pateiktas e, ir tas e, dviejų metų laikotarpis, e, kurio galbūt prireikė tam, kad būtų baigta PVM struktūros reforma Parlamente, kaip žinote, mes labai energingai kovojame su sukčiavimu PVM srityje. Taigi mums būtų įdomu išgirsti komisijos atstovų poziciją tam, kad įsitikintume, ar šį pasiūlymą mes tinkamai interpretuojame. Pirmininkas, ačiū, man ką tik pranešė, kad komisijos atstovai šį klausimą pasižymėjo situaciją įvertins ir mums praneš, ar tas dviejų metų laikotarpis yra kaip nors susijęs su didesnio masto PVM sistemos reforma. Šis teisės aktas yra svarstama su paprastinta tvarka, o tai reiškia, kad ekonomikos komiteto nariai turi iki vasario 25 dienos laiko pareikšti savo prieštaravimus nes e, e, jeigu nesulauksime septynių ekonomikos komiteto narių prieštaravimo, tai šis pranešimas bus automatiškai ir pasiūlymas laikomas patvirtintų. Taigi tiek tai yra papildomos informacijos, o dabar linkiu Jums visiems gero vakaro.